dėl žmogaus teisų, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atveju. Padėtis Maldyvose. Suteiksiu žodį pasiūlymų, rezoliucijos pasiūlymų autoriams. Ponui, žodis ponui Karau. Vieną minutę. Dėkoju pirmininkė. E, Maldyvų archipelagas e, nėra tik graži vieta, kuriuose, kurioje yra graži jūra ir uolos, bet tai yra ir vieta, kur yra pažeidžiamos teisės. Daugelis darbuotojų, ypač iš Bangladešo ir Indijos, dirba prabangiose struktūrose, jie išnaudojami ir gauna per, maž, per mažus atlyginimus. Yra piknaudžiama taip pat teismų sistema, todėl daugelis politikų yra įkalinami e, ir apkaltinami. Taip pat didėja religinė netolerancija vyriausybė ir toliau pažeidžia tarptautinius įsipareigojimus dėl e, žiauraus elgesio ir kankinimo. Taip pat moterys e, yra diskriminuojamos ir pažeidžiamos piliečių teisės, bet blogiausia situacija yra e, susijusi su mirties bausmės įvedimu. Norėtume paraginti Europos Sąjungą, paragin, išsakyti savo neigiamą požiūrį į e, E, mirties bausmę, nes būtent mirties bausmė pažeidžia e, teisę į gyvenimą, į gyvybę. Dėkoju. Dėkoju. Toliau žodis ponui Lambert. Pusantros minutės. Dėkoju. Aš taip pat e, kalbėsiu atstovaudama savo Pietričio Azijos delegacijai. Manau, kad situacija Maldyvuose yra tikrai kelianti susirūpinimą. Mirties e, bausmė nebuvo naudojama nuo 60-mečio prieėjusiame amžiuje Maldyvose ir dabar ji gali būti vėl įtraukta. Konstitucija yra 10 metų ir mes matome, kad demokratinių pokyčių e, toje šalyje yra, bet taip pat matome, kad vis dėlto situacija blogėja demokratinė konstitucija yra susijusi su valdžios atskirimu, teismų e, ir prezidento valdžios išskirimu. Mes norime, kad teismų sistema būtų nešališka, kur žmonės būtų vienodai vertinami, kur nebūtų pritaikomi įstatymai prie kiekvieno asmens, ypač pavyzdžiui, e, teisiant būsį prezidentą Našyd. Mes norime, kad būtų gerinama teismų sistema ir kad būtų e, e, tobulinama. Institucijos taip pat turi būti stiprios mes matome, e, kad žmogaus teisų komisija yra užsipuolama ir vis mažiau erdvės palieka, paliekama piliečių visuomeniai ir demokratiniai opozicijai. Einama bloga linkme. Štai dėl ko sankcijų idėja yra įtraukta į rezoliuciją tam, kad būtų siekima pažangos. Dėkoju. Deprė yra pranešėjas, žodis jums. Euh, pardonnez moi monsieur le président je remplace m. nart euh, qui est. aš pakeičiu poną nartą pirmininke. parlamentas yra ypatinga vieta. E, tie, kurie neiš... žinome, kokia yra ypatinga vieta Maldyvai, tai yra e, beveik rojaus e, grožio vieta matome, kas vyksta e, šioje šalyje. Pagal šariato įstatymus septyniarių metų vaikas buvo nuteistas ir jam įvykdyta mirties e, bausmė e, prievartavimų aukos, įskaitant grupinių prievartavimų aukos, yra viešai nuplakamos. Komisija ir parlamentas turi imtis e, priemonių. Mes e, turime taip pat pagalvoti, turime e, turizmo e, agentūrų paprašyti pamastyti, ar iš tikrųjų tai yra e, gera e, vieta e, vykti turistams, kol ta šalis nesilaiko pagrindinių žmogaus teisių. Dabar ponas Stanokas, vienai pusantros minutės, prašom. Pirmininkė, 2008 metais Mohamedas Našydas buvo išrinktas Maldyvų prezidentu. Jemin Gajumų prieš tai e, kaip diktatorius valdė 35 metus. Jisai siekė dėkti demokratiją, pasaulietiškumą, gyveno, gyveno programą labai plačią, taip pat bandė spręsti įsišaknyjusias problemas, įskaitant kovą su klimato šilimu. Našir buvo pakeistas e, tuo, e, kas laikoma perversmų. Dabar matome, kad šeima e, valdo Maldyvus ir prezidentas Mašydas e, ne tik, kad buvo nuversas, bet ir e, kai kurie dabartinės ir jo vyriausybės nariai yra areštuojami, jo viceprezidentas. Ir matome, kad Gemin bando vienos partijos valstybę įkurti, pasitelkdama savo e, netikrą brolį. Šios dienos rezoliucija ragina ES ir valstybės narės pasvarstyti, ar nereikia įdėkti tikslinių sankcijų e, vyriausybės pagrindiniams nariams, jų finansiniams e, žaimėjams ir ne, ar neuždrausti jiems atvykti Europos Sąjungą. Taip pat reikia reikalauti, kad būtų paleistas nedėlisant buvęs prezidentas Mohamedas Našydas ir kad būtų įvykti pokyčiai, kurių taip nepaprastai reikia šiai šaliai. Dėkui. Ponui Tanokui dabar kitas autorius, ponas e, Kukanas, vienai minutiai. Ačiū, pirmininkė, gėmės komisijos nariai. E, padėtis Maldyvose kelia didelį susirūpinimą. Pirmiausia, prastėja demokratijos padėtis. Antras dalykas, e, valstybės institucijas yra šališkos. Trečias dalykas, e, politinė sufabrikuota byla iškelta prezidentui būsiam našydui. Matome, kad pagrindinės teisės, kaip kad teisė protestuoti žodžio susirinkimo, E, sambūrių e, žiniasklaidos laisvės yra gniaužiamos, tai kelia susirūpinimą. Mes taip pat esame susirūpinę dėl to, kaip yra politizuojami teismai. Būsio prezidento Našino teismas labai akivaizdžiai tą rodo. Matome, kad procesas buvo e, su daug pažeidimų. Europos parlamente visos frakcijos susitelkiai reikalauja E, tikslinių sankcijų prieš tam tikrus Maldyvų vyriausybės narius ir jų rėmėjus. Ačiū. Toliau, ponia Veržė. Dėkuoju, pirmininkė. Maldyvai 2008-aisiais e, pirmus rinkimus istorijoje surengė. Ir ponas Našed 2012 buvo nuverstas perversmo metu, paskui jis buvo e, įkalintas už terorizmą, apkaltintas terorizmu ir jo sulaikimas buvo jungtinėse tautose paskelbtas ne, nepagrystų. Tai yra simbolis, kadangi daugiau negu 1700 žmonių dabar yra pol politiniai kaliniai Maldyvose situacija iš tikrųjų yra peržengusi visas ribas. Tokiame, klim, tokiame klimate e, Maldyvas, Maldyvai yra ta regiono šalis, kurioje yra daug, daug, kurioje ir, iš kurios daug žmo, jaunuolių išvyko kovoti į Iraką ir Siriją. Uh, neseniai vyriausybė paskelbė draudimą mm, boikotuoti, mm, imtis bet kokių boikotuojančių veiksmų. Taip pat labai kenčia ta šalis nuo didėjančio augančio vandenynų lygio dėl klimato kaitos ir parlamentas turi reaguoti visą šią situaciją. Toliau kitas autorius kalbės, ponas Panseri. Dėkoju pirmininkė, mums susirūpinimą kelia demokratinės situacijos blogėjimas ir autoritarizmo didėjimas Maldyvose. Taip pat e, kelia susirūpinimą ir susidorojimai su opozicija ir žiniasklaidos atstovais. Norėtume reikalauti, kad Maldyva laikytųsi jungtinė, jungtinių tautų sprendimais, e, pagal kuriuos, pavyzdžiui, turi būti išlaisvintas buvęs prezidentas Mohamedas Našidas. Taip pat turi būti užtikrinti ir tinkami teismo e, procesai turi būti nuo, nedelsiant nutrauk, nutrauktas smurtas ir prieš taikius e, protesto dalyvius. Reikalaujame, kad e, būtų stiprinama teismų sistema, kad teismai būtų nešališki ir kad būtų atstatytas pasitikėjimas e, teismų sistema. Dėkoju. Dėkoju toliau EPP frakcijos vardu, ponas Prieda. Vieną minutę. Dėkuoju, pirmininkė. Jau ne pirmą kartą šiais metais kalbame apie Maldyvus. Jau apie juos kalbėjome, kai aptarėme blogėjančią situaciją Maldyvuose buvęs prezidentas Našidas buvo dar seikiai įkalintas, nors du mėnesius prieš tai buvo pasakyta, kad mm, bus jam leista dėl medicinių priežasčių namuose atlikti bausmę. Visa tai yra dėl politinių priežasčių ir tai yra esminė problema, kadangi ta šalis pradėjo normaliai funkcionuoti, tačiau viską vėl sugadino uh, vienos šeimos ilgalaikis dominavimas. Taigi mes turime pagalvoti apie individualias sankcijas prieš atsakinguosius asmenis, kurie sukūrė tokią nepriimtiną teis, teisinę situaciją, teisminę situaciją ir um, dėl to yra kalinami žmogaus teisų gynėjai. Dabar socialistų frakcijos vardu kalbės ponas Howitt. Vieną minutę. Dabartinė žmogaus teisų situacija Maldyvose nėra tobula. Politinių oponentų persekiojimas, taip pat nepaprastoji padėtis, mirties bausmės įvedimas, žurnalistų dingimai parodo, kad demokratija, demokratija nyksta. Tačiau turime kalbėti ne tik apie politinių oponentų ir žurnalistų žmogaus teisės. Pagal diplomatus Maldyvose E, iš Maldyvų į Iraką ir Siriją daug daugiau kovotojų išvyksta. 350 e, tūkstančių dabar apskaičiuota kovoja Sirijoje. Parlamentui turėtų rūpėti tai, kad ten vis labiau įsigali šariato teisė ir uh, radikalizavimas tampa norma, o ne išimtimi. Mes anksčiau raginome Europos išras veiksmų tarnybą paskelbti perspėjimus dėl Maldyvų situacijos ir taip pat e, paskelbti sankcijas, jeigu žmogaus teisės dar blogės, o jos ir pablogėjo jau ruošiama egzekucijos kamera prezidentui Našidui. Turime intensyvinti e, Europos veiksmus e, ginant žmogaus teisės toje šalyje. Dėkoju e, vertėjai. Prašo neskubėti, nes sunku versti greitai kalbančius asmenis. Toliau ponas Nartalde frakcijos vardu. Vieną minutę prašau. Dėkoju, pirmininkė. Manau, kad jau visa, viskas buvo pasakyta. E, komisijos narė, e, narė, manau, kad jums yra e, sunku klausytis nuolatos tų pačių dalykų. Visos policinės frakcijos Europos parlamente sutarė dėl šio klausimo. Tai rodo, kad kokia yra realybė, jie yra žiauri. Aš neminėsiu, kokie teis, žmogaus teisų pažeidimai vyksta, yra šioje šalyje. Juos minėjo jau kiti asmenys. Bet e, aš norėčiau pasakyti, kad e, mes E, tik daug, gražiai kalbame, bet nesimame konkrečių veiksmų. Todėl reikėtų uždrausti tam tikriams asmenims atvykti Europos Sąjungą ir reikėtų šaldyti jų išteklius. Taip pat reikėtų informuoti asmenis, kurie vyksta į tą šalį, e, informuoti būtent apie tai, kokį turizmą vysto ši šalis. Būtent tai turi daryti Europos Sąjunga. Antraip mes būsime hipokritiški veidmainiški ir tik gražiai kalbėsime ponė Rivazė, žalių frakcijos vardu. Dėkuoju pirmininkė. Kaip jau sakė mano kolegos, kai mes matome savo piliečius Maldyvose, jie yra prie gražios jūros, klubmedė, bet vietos gyventojai gyvena labai blogai. E, pirmasis demokratiškai išrinktas prezidentas vis dar įkalintas, e, todėl kad jis e, apkaltino savo, savo priešininkus islamo instrumentalizaciją buvo atkurta ankstesnė gale, jie valdžia ir dabar net ir vaikus galima nuteisti mirties bausme, jiems sulaukus 18 ir juos nu, nu, nužudyti jiems sulaukus 18 metų. Kokiu veiksmu galime imtis? Manau, kad visų pirma, kelionių operatoriai, agentai neturėtų siūlyti vykti į šią šalį tai taip pat yra ir turistų atsakomybė. Jie neturėtų keliauti į Maldyvus. Mes uh, galime imtis veiksmų tik per turizmą. Uh, šis, e, šiam režimui reikia sankcijų, mes turistai neturėtume ten vykti. Bet Europa taip pat turėtų imtis veiksmų, todėl kad Europa yra antrasis prekybos partneris Maldyvose ir turėtume priversti politiką keiptis, keisti veiksmus. Mums reikėtų imtis tam tikrų priemonių, reikia išalyti e, vyriausybės E, turtą užsienyje. Komisijos nariai mes turime imtis veiksmų, nes mes taip pat atsakingi už situaciją Maldyvose. Pone Rivazė, Rivazi, jums yra klausimas. Prašau. Ponas Černeski. Ačiū, kad sutikote atsakyti į mano klausimą. Aš sutinku su tuo, ką jūs sakėte, tik tai noriu kai ko paklausti. Mes, ar mes kaip Europos Sąjunga turėtume e, pasitelkti galimybę boikotuoti turizmo prasme šalį? ir ar galime ekonominį spaudimą daryti šaliai. Tai būtų vienintelis spaudimas e, vyriausybei Maldyvų. Aš visiškai sutinku su tuo ir tą norėjau pasakyti. Mes pirmiausiai turime galvoti, kad e, jeigu mes vykstame ten, esame atsakingi už padėtį. Reikia, kad turizmo agentūros e, nebeorganizuotų kelionių ten, nes vykstant į Maldyvus tarsi sustiprinamas režimas. Reikia komercinės e, priemonės taikyti, daryti spaudimą, jeigu mes nieko nedarysime, tai tuo met būsime bendrininkai tos situacijos. Visi turi galimybę suvaidinti savo vaidmenį. Ponas Kastaldo, FDD frakcijos vardu, prašau. Dėkoju pirmininkė. Ne pirmą kartą mes diskutuojame apie Maldyvus. Tai yra šalis, kuri yra turistų, turistų rojus, bet demokratijos ir žmogaus teisų ir civilinių bei politinių teisų pragaras. Autoritarinis režimas imasi e, žiaurių veiksmų, politizuoja, politizuoja teisės sistemą e, ir e, Įsivyravo taip pat islamio, islamo ekstremizmas, e, islamo valstybės vėliavos plevisuoja e, sostinėje, o mūsų kelionių agentai ir toliau siūlo vykti į šią šalį Net 16 procentų gyventojų šioje šalyje gyvena žemos skurdo ribos. Ši šalis taip pat yra labai nukentėjusi nuo klimato kaitos. Ankstesnis prezidentas Našidas skyrė daug dėmesio klimato kaitai. E, taip, mums reikia imtis e, stiprių e, sankcijų būtent prieš tuos asmenės, kurie pažeidžia teisės valstybės principus. Ir taip, reikėtų sustabdyti uh, turizmą į šį regioną, nes ten žmogus teisės yra pažeidžiamos. Maldyvė, Maldyvui reikia mūsų pagalbos, jie ja, to laukia. Maldivose laukia mūsų pagalbos. Dėkoju, toliau ponas Pospišil, vieną minutę. E, Ačiū pirmininkė. Mes E, pasiekėme konsensusą. Visi parlamento nariai sutinka su tuo, kad reikia kažką daryti dėl padėties Maldyvose. Norėčiau akcentuoti vieną dalyką. Mm, domiuosi teisinė tvarka egzistuojančia pasaulyje ir matome, kad tvarka e, teisinė Maldyvose vis blogėja, teismų sistema mm, veikia vis praščiau teismai e, Maldyvose yra korumpuoti. Ir generalinis prokur... prokuroras buvo neteisėtai pašalintas. Norėčiau pritarti kolegoms ir pasakyti, kad mes turime siekti paveikti situaciją santykius tarp Maldyvų ir ES. Reikėtų iššaldyti e, turtą tų pareigūnų, kurie yra atsakingi. Ačiū, Antikristėje, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Esame labai sunerime dėl to, kad Maldyvose matome vis lab stipresnių tendencijų įsitvirtinti totalitariniam režimui yra pažydinėjimos piliečių teisės ir žodžio laisvė. Tai iš tiesų labai apmaudu, turint omenyje pastarų metų E, poslinkius, kuomet įvyko ir e, laisvi rinkimai. Buvęs prezidentas Mohamedas Našydas buvo įkalintas, jam pateikti terorizmo kaltinimai. Taip pat kiti oficialūs e, valstybės pareigūnai irgi buvo nuteisti, nesilaikant visiškai jokių teisingumo standartų. Tai reiškia, kad teismų procedūros nėra skaidrios ir mes manome, kad turime čia suvaidinti svarbų proaktyvų vaidmenį. Tam turime daryti spaudimą visos bendruomenės vardu Maldyvams. Dėkoju. Ponas Polčak, vieną minutę. Je skutečně velkou hrdostí ta neuvěřitelná jednota, která. Ačiū, pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi matydamas kiek yra vienybės šiame parlamente. Šiuo klausimu aš norėčiau pacituoti prezidentą Našydą, kuris buvo nušalintas vasario mėnesį. Pacituosiu. Labai svarbu suprasti, kas čia vyksta. Tai, man atrodo, tai puikiai atspindi ir mūsų mintis, mintis, kurias mes skiriame ir savo žmonėms Europoje kokios buvo atimtos laisvės, laisvė veikti, laisvė daryti tai, kas nėra draudžiama, privatumo teisė, teisė streikuoti, sambuvio teisė, judėjimo teisė, galimybė atvykti, išvykti iš salų, taip pat savavališki arešt, areštai, turto konfiskavimas, visi tie tokie dalykai vyksta Maldyvose ir ES piliečiai turi būti apie tai informuojami, kuomet lankosi Maldyvose. Ir taip pat aš norėčiau reikalauti, kad būtų sustabdytas, sustabdytas dėrybos dėl priekybinės sutarties. Pone Polčiak, jums yra. Ponas Banano nori užduoti klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau paklausti gerbiamo kolego štai ko. Aš sutinku su juo dėl to, ką jisai pasakė, bet būtų štai koks mano klausimas. Turint omenyje, kad Europa visam pasauliu sako, kad reikia laikyti žmogaus teisų. Ar jis sutiktų su tuo, kad ir Kinija turi būti baudžiama ir Saudo Arabija dėl to, kad e, vykdo mirties bausmę, ar jisai sutinka su tuo, kad Europa turėtų ne tik kalbėti apie tai, bet imtis konkrečių veiksmų ir tam tikrais atvejais netgi, pavyzdžiui, ja, prieš JAV turintis veiksmų, kur taip pat e, yra leidžiama mirties bausmė. Dėkoju, dabar žodis ponui Palčiukui. Atsakymas. Ačiū už klausimą. Vakar Aš kalbėjau apie santykius su Kinija ir aš pritariu žmogaus teisų universalumui. Aš apie tai kalbėjau vakar ir nemanau, kad ES turėtų atsakytis teisės tai komentuoti. Aš pritariu tam, kad reikia nerimauti dėl Saudo Arabijos, Kinijos ir kitų valstybių, Nemanau, kad ES turėtų tylėti tokiais atvejais, nors to šalis yra svarbios prekybinės partnerės, mes vis tiek turime e, teisę pasakyti tai, ką galvojame. Dėkoju, dabar spontaniški pasisakymai. Ponas Marijas, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Mal Maldyvai yra e, rojus žemėje turistams. Amerikiečiai tuo naudojasi, Europos turistai tuo naudojasi, tačiau realiai tai yra pragaras, kalbant apie, kalbant apie žmogaus teisės. Prezidentas paskelbė e, nenumatytą situaciją e, ir tai buvo panaudota pasipriešinimui nuslopinti. Taigi situacija yra labai sudėtinga ir taip pat šalyje yra nemažai džihadistų. Paprastoji padėtis buvo paskelbta dėl to, kad būtų galima įkalinti opozicijos atstovus. Taigi, aišku, europiečiai tarsi neturi kištis į kitų šalių vidaus reikalus, tačiau piliečių, valdyvų piliečių, darbuotojų teisių reikia laikytis ir ES piliečiai turi suprasti, kad tie gražūs paplūdimiai Maldyvuose yra tik tai aisbergo viršūnė o giliau matome skurdą, matome socialinę atskirtį ir islamo valstybę, kuri ten karaliauja. Minuto. Prego, Claudia. Grazie, Presidente Ponios ir ponai, politinis kišimasis Maldyvas e, pakenkia um, valstybės teismų sistemai ir, ir e, taip pat um, tas kabi, prie, um, veiksmai prieš oponentus rodo, kad iš tikrųjų situacija labai paprastėjo ir ji gali toliau blogėti. Vyriausybė turi sustabdyti tokias tendencijas. NVO ir aktyvistai uh, patyrė priekabiavimą, persiokiojimą toje valstybėje ir nuolat prastėja demokratijos standartai toje valstybėje, yra naudojamas smurtas prieš taikius protestuotojus. Būtina apginti taikius demonstrantus nuo smurtaujančių gaujų. Mes turime būtriai stebėti situaciją Maldyvose ir turime imtis iniciatyvos, kad būtų sustiprintas stabilumas, demokratija, įstatymo viršenybė, kad būtų visiškai gerimba gerbiamos žmogaus teisės, pagrindinės teisės šioje valstybėje. E, Ačiū, Franzulika. O dabar komisijos narys Tilenidis. Ačiū pirmininkė. Kalbu kolegos vicepirmininko vardu, kadangi vicepirmininkės vardu, kadangi negalėjo dalyvauti šiose diskusijose. Mes turime aptarti situaciją Maldyvos ir noriu priminti, kaip mes toliau dirbame su Maldyvų valdžia, galvojant apie mažesnių valstybių alijansą ir 20, COP21 Paryžiaus dėrybų kontekste. Tai yra puikus pavyzdys, kuris rodo, kad Maldyvai gali suvaidinti svarbų vaidmenį tarptautinėje bendruomenėje. Gerbiami Europos parlamento nariai, bet paskutinės diskusijos Europos parlamente dėl žmogaus teisų situacijos Maldyvose įvyko balandį. Per šiuos aštuonis mėnesius valstybės vyriausybė toliau vis stipriau vykdo tokią politiką, kuri, um, yra, kuri yra smarkiama tarptautinės bendruomenės, nes yra varžoma demokratija ir laisvės. Tiek daug maldyvų piliečių yra pa, pašventę savo gyve, gyvenimus tokiai kovai už taiką, už žodžio laisvę Kijeve, tačiau gyvena um, baimės aplinkoje, nes represijos stiprėja valstybėje. Represijos toliau stiprėja prieš politinius vadovus prieš, ir tai menkina šio šalies įvaizdį. Trūksta teismų nepriklausomybės ir dėl to kyla rimtų klausimų dėl įstatymo viršenybės uh, galiojimo toje valstybėje ir toliau rimtą susirūpinimą reiškėme ne, ne, ne vien tik tai mes ES dėl visų pirma to, kad yra politinis kišimasis į teismų darbą, yra nekonstitucinis įstatymų interpretavimas ir trečia Kas nakt tiesiog yra keičiama konstitucija siekiant sustiprinti valdžią. Taigi labai svarbu, kad vyriausybė imtųsi sparčių veiksmų ir tą susirūpinimą išspręstų, atstatytų įstatymo viršenybę. Būtina užtikrinti tikrą teismų nepriklausomybę. Tai yra būtina, jeigu norima išsaugoti pasitikėjimą sistema Maldyvų piliečiams, kas yra svarbu, kad būtų užtikrintas teisingumas. Maldyvai, kas jau yra pozityvu, taiko de facto uh, mirties bausmės moratoriumą. Mes skatiname šalies valdžią visomis aplinkybėmis, ypač tose bylose, kur eina kalba apie nepilnamečius pažeidėjus kad visuomet būtų laikomasi tokios praktikos ir būtų iš viso atsisakyta mirties bausmės. ES nori aiškiai pasakyti, kad tikrai uh, santykiuose su ES bus labai rimtas e, sulėtėjimas, jeigu tas po šešių metų vykdymo moratoriumas būtų atšauktas, tai būtų žingsnis, kurio tikrai um, Europos žmonės nepaliks nepastebėję to. Uh, Europos Sąjunga nepaprastai e, susirūpinusi yra dėl radikalizacijos Maldyvose. Daug Maldyvų žmonių yra prisijungę prie Daišo ir kitų grup, fundamentalistų grupių Sirijoje ir Irake. ES yra pasirengusi dirbti su Maldyvų valdžia, kad būtų galima sustiprinti pagrindinės vertybės - demokratiją, žmogaus teises, įstatymo viršenybę. Tačiau atsakomybė tenka Maldyvų valdžiai, kad būtų užtikrinta šimtai tūkstančių turistų, kurie dabar lankosi archipelagė kasmet saugumas. Maldyvų valdžia priemė ES um, pasiūlymai vertinti teisė, kuri visą procesą, teismų darbą, kaip yra įgyvendinamas naujasis baudžiamasis kodeksas. Ir mes tikimės, kad bus galima išryškinti tas rytis, kuriuose įstatymo viršenybė turi būti sustiprinta laikantis tarptautinių standartų pažanga įstatymo vičianybės rytyje būtų labai svarbus žingsnis um, šios šalies vyriausybei, kad parodantis, kad ji yra pasirengusi bendradarbiauti su tarptautinė bendruomenė um, esminiais demokratijos ir žmogaus teisų klausimais. Aš labai tikiuosi, kad taip ir vyks praktikoje. Ačiū už Jūsų dėmesį. Grazie, Ačiū. Ačiū komisarui Styrenydžiui. Jūs liksite ir dalyvausite tolesnėje diskusijoje, diskusijoje apie